Voting, uh, Prieš perinant prie balsavimų dar norėčiau pranešti, kad prie mūsų anksčiau sprendimą, pakeitimų, pagal anksčiau priimtą sprendimą pakeitimų pateikimo terminas dėl AKA procedūros, tai yra papildomas protokolas prie Izraelio ir ES priekybos susitarimo. Taigi pakeitimus galima teikti praėjus dar dviems dienoms po AFET e, pateiktos nuomonės. Dabar žinome, kad AFET komitete bus balsuojama birželio 9 dieną. Taigi turime atsižvelgti į tai, kad 9 ir 10 birželio dienos yra savaitgalis. Dėl to pakeitimų pateikimo terminas mano nuomonės e, pranešimo projektui yra birželio 11 diena 6 valanda vakaro. Taigi, informacija jau pateikta ir dabar persime prie balsavimų. Balsuosime dėl rezoliuc rezoliucijos projekto. Mario David ir Bernd Lange yra pranešėjai dėl ES ir Kolumbijos bei Perų priekybos susitarimo. Balsuojame ne dėl susitarimo ar saugiklių reglamento, balsuojame dėl rezoliucijos projekto pasiūlymo. Pasiūlymą pateikė kartu du pranešėjai dėl sutikimo procedūros ir saugiklių reglamento. Yra 83 pakeitimai pateikti šiam rezoliucijos tekstui. Kągi, pradėkime balsavimą. Pone pirmininkė, aš neatsinešiau savo balsavimo kortelės. Gal galėtumėte atsižvelgti į mano balsavimą. Aš balsuosiu tada keliant ranką. Prašau dėmesio. Janik Žadau dabar pasisakys. Ačiū, ponė pirmininkė. Ne visiškai suprant, supratau jūsų pranešimo, jūsų skelbimo dėl AK susitarimo. Man atrodo, kad mes šį ryt koordinatorių posėdėje apie tai kalbėjomės ir bendrai nusprendėme teikti klausimą žodžiu plenarnėme posėdėje, bandant išsiaiškinti, teisinius aspektus susijusius su šiuo susitarimu. Toks buvo sprendimas priimtas koordinatorių posėdėje. Dabar esu šiek tiek pasimetęs, nelabai supratau, ką jūs e, paskelbėte. Man atrodo, kad šyrit susitarėme kitaip nei dabar jūs paskelbėte, ponė pirmininkė. Pirmininkas, ne, aš uždaviau tą klausimą, iškėliau tą klausimą, bet jam nebuvo pritarta. Tai reiškia, kad niekas nekeičiama. be e, išskyrus ECR frakciją, visos kitos frakcijos sutarė laikytis sekretoriato rekomendacijų. Pirmininkas, tada aš suklydau. Ar ką, ką pasakytų kiti koordinatoriai, ar teisinga tokia yra interpretacija? Tada atsiprašau, tada atsiprašau, aš suklydau, sako pirmininkas. Tai reiškia, kad turime atidėti terminą. Tai reiškia, kad per kitą koordinatorių posėdį paskelbsime naują darbų kalendorių. Tai tiek tada. Ačiū. Dabar pereisime prie balsavimų. Norėčiau patikrinti ar e, tiksliai yra atstovaujama visoms politinėms frakcijoms. Balsuojame dabar toks bandomasis balsavimas. Prašau dabar visus balsuoti, paspausti kurį nors mygtuką. puiku. Ir Parzalėpski balsavo. 31 pakeitimas, kelios dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas už pirmą dalį, kas prieš, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Antroji dalis. Tikriname. Prašau balsuoti. Balsuojame dabar. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 32 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 33 kas už? Kas prieš? susilaikę, atmesta. 34. Čia yra dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, primta. 35 pakeitimas, vėlgi kelios dalys yra pakeitimo. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė. Tikrinkime. Trečioji dalis, balsuojame dėl jos elektroniškai. Balsavimas baigtas. Primta. 36. Vėlgi kelios dalys. 3. Pirmoji dalis. Kas už? Čia keturios netgi dalys yra. E, dėl pirmosios nereikia balsuoti. Ne, 38 dabar. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 37 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 39 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 40 ir 41 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 42 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 43 ir 44 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 45 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 40. Tikriname 45 pakeitimas. Ar reikia tikrint? Gerai, tikriname. Ne, netikriname. 46. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 47. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 48. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 49. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 50. Trys dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Nemačiau, kai balsavo APP e frakcija. Taigi antroji dalis tikriname. 50 pakeitimo antroji dalis. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Primta. EPP. Nepriskaičiau balsų, nes nemačiau, kaip jie kelia rankas. Trečia dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 53 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 54 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 51. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 55. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 56. Kas už, e, Helmutas Šolcas. Nors ir atmestas yra šis pakeitimas, norėčiau visus informuoti, kad dešimtame punkte yra pažymima, kad jokie piliečiai tame nedalyvavo. Ir aš norėčiau dar priminti, kad kai mes aptarnėjome tą klausimą plenarinėme posėdėje, vienas profsąjungos veikėjas buvo nužudytas. Taigi, netgi vykstant tai procedūrai, toliau yra žudomi profesinių sąjungų aktyvistai. Na kągi, baigėme dėl, viską dėl jūsų pakeitimo. 56. kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Trečiasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 59 ir 60. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 61. Kelios dalys. Pirmoji dalis. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Mario David. Pone pirmininkė, kalbėtojas išsijungia mikrofoną. Ar jūs siūlote pakeitimą žodžiu? Taip. Kaip žinote, prieš paskutinėme paragrafe mes kreipėmės į Europos komisiją, kad ji iškart pradėtų teikti paramą Kolumbijai ir Peru. Mes turėtumėme gal kreiptis į Europos komisiją, kad ji būtų pasirengusi pagelbėti tom šalims, nes kaip bus, jeigu bus nepaprašyta tos pagalbos. Man atrodo, būtų prasmingiau taip suformuluoti tekstą. Kalbu apie kompromisinį pakeitimą 14 punktą. Ar pritarėte tokiam siūlymui? Kad būtų pasirengusi teikti pagalbą komisija. Keisti kompromisinį pakeitimą. Kreipėsi Europos komisija, su prašymu, kad ji būtų pasirengusi padėti Kolumbijai ir Peru. Tokia būtų formuluotė. Ar prieštarauja kas nors žodiniam pakeitimui? Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikę, priimta. 62. Atkrenta. 64. Antroji dalis Pirmoji atkrenta. Antroji dalis kas už, kas prieš susilaikė priimta. Trečioji dalis kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ketvirtoji dalis kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Penktoji dalis kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Šeštoji dalis kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Septintoji dalis kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Tikriname septintąją dalį. Prašau, balsuojame dėl septintosios dalies. Balsavimas baigtas. Atmesta. 65 pakeitimas. Atkrenta automatiškai. 68 kas už, kas prieš, susilaikė priimta, 70, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 71 kelios dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Trečioji dalis, kas už, Tikriname antrąją dalį tada. Grįžtame prie antrosios dalies. Prašau balsuoti. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, Nemačiau, kaip balsavo EPP frakcija. Dar kartą. Trečioji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė primta. 69 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 72 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 73 kas už, kas prieš, susilaikė. Tikriname. 73 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti dėl 73. Patvirtintas. 74. Atkrenta. 75. Kas už? Prieš susilaikė. Atmestas. 76. Kas už? Prieš susilaikė. Atmestas. 77 ir 78, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 79, 80, ne, atsiprašo pirmininkas. 79, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 81 už, prieš, susilaikė, atmestas. 82. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 83. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Ketvirtasis už, prieš, susilaikė, atmestas. Penktasis už, prieš, susilaikė, patvirtintas. Septintasis už, atsiprašau, sako pirmininkas, šeštasis už, prieš, susilaikė, atmestas septintasis ir e, aštuntasis. Kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Dešimtasis dalimis, ne žodinis pakeitimas, kurį pateikė Bent Langė dešimtajam pakeitimui jis pateiktas vietoj would angliškai could. Siūloma įrašti žodį, ar kas prieštarauja, ne, tai balsuokime, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė atmesta. Tryliktasis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Trečioji už, prieš, susilaikė atmesta. 14-15, jeigu neklystu. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 16 už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 už, prieš, susilaikė, atmesta. 18 už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinti dėl 18 balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmestas. Dvidešimt pirmasis dabar taip. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Dvidešimt antrasis už. Prieš susilaikė atmesta. Kompromisas numeris vienas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Antrasis kompromisas. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta. 27 už ir 28 kas už prieš susilaikė atmesta. 29 kas už prieš susilaikė atmestas. 30 vėl žodinis pakeitimas, kurį matote. Jį pateikė Bernd Langė. Ar kas prieštaraujate šiam pakeitimui žodžiu? Ne, tai balsuokime. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinti. Gerai, dėl 30-ojo su žodiniu pakeitimu balsuojame elektroniškai. Baigiame. Atmesta. E, pirmasis pakeitimas pirminiai pastraipai, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antrasis už, prieš, susilaikė patvirtinta. Trečiasis už, prieš, susilaikė atmestas. E, paskutinis balsavimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame. Patvirtinta 20 balsavo už, 21 atsiprašo pirmininkas, 4 e, prieš, 3 susilaikė sveikino pranešėjus abu.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 of stakeholders. Shall I ask you, those who are leaving the room, to do it as soon? Išeinančių salės prašyčiau kuo greičiau ir kuo tyliau išeiti. Like Man labai nesinori daužyti plaktuku, bet teks Prašau tyliau. Okay. Item 14. Kągi, 14 klausimas. ES prisijungimas prie tarptautinio medvilnės pramonės patarojimo komiteto. Tai viena iš tarptautinių organizacijų, kuriai ES nepriklauso. Čia dabar vyks pirmas pasikeitimas nuomonėmis susidrotais e, subjektais. Mūsų pranešė yra Kristijana Muskardinė, jos nėra. Ponas Kaspari, EPP atstovas ją pakeis ir žodis jums pristatyti šitą klausimą ir pradėsime pasikeitimą nuomonėmis. Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, ähm, Gerbiamas pirmininkė. Pone Maskardinė yra pranešėja Ir ji labai norėtų pati pristatyti šitą dokumentą, labai gailisi, kad negali dalyvauti posėdėje. Nežinau, ar girdėjote, bet Šiaurės Italijoje šiandien vėl drebėjo žemė, stipriai drebėjo, todėl ponė Muskardinė šiandien negalėjo atvykti į Briuselį. Pone Maskardinį mato daug teigiamų pusių, kodėl būtų naudinga prisijungti prie šitos organizacijos, reikėtų mokėti e, reguliarų mokestį, bet mes tada sėdėjome prie to paties stalo kaip dauguma e, didžiųjų žaidėjų - Sudanas, Pakistanas, Zimbabvė ir, kit, ir kiti, ir aš tos organizacijos nariai. Ir mes galėtume siekti politinio dialogo, kurio mums reikia šioje srityje ir ta, pradėtą dialogą e, stiprinti. kalbant apie tai, kaip, kokia komisijos ir parlamento e, rolė šiame mm, procese. Parlamentas labai suinteresuotas ir mm, galės aptarti visus klausimus, dėl kurių jau buvo paskeltos rezoliucijos, kalbant apie finansinės spekulacijas Sirijoje, e, apskritai kalbant apie medvilnės rinką E, kaip kovoti su kainų nepastovumu, su skaidrumo trūkumu ir visa kita. Tos klausimus galėsime kelti ir tai bus didelis žingsnis į priekį nes kol kas tik tai kelios valstybės narės yra šitos organizacijos narės, kadangi ES kompetencijoje tarptautinė priekyba e, įeina, būtų naudinga, kad ir visa ES kaip vienetas būtų e, šitos organizacijos narė. Kaip sakiau, ponė Maskardinė labai gailisi, kad negalėjo atvykti, bet aš pasižymėsiu visus klausimus ir komentarus ir melai jai perduosiu. Ačiū dar kartą ir ačiū už supratimą, kodėl ponė Maskardinė negali dalyvauti mūsų posėdėje. Pirmininkas, ačiū už pristatymą. Pradėsime diskusijas su svečiais. Pone Inagroman Ji yra um, ūkio ir technologijos ministerijos Vokietijoje patarėja. Ji kalbės uh, e, ICAC vardu ir ponas Acernija, jis yra bendradarbiavimo su medvilnės asociacijomis atstovas, šitos organizacijos atstovas. Taigi mes turime du suinteresuotus asmenis, suinteresuotų organizacijų susijusių su medvilnės pramonė. Taigi sveikiname su atvykus ir tikimės išgirsti apie tai, kokia nauda ir kokie kaštai e, mūsų laukia įstojus į tarptautinės, tarptautinės medinės pramonės patariamą į komitetą. Ačiū pirmininkė, gerbėmi komiteto nariai, ponai ir ponios. Prieš pradedama pristatymą apie patarmio komiteto darbą, norėčiau pasakyti, kad aš nekalbu Vokietijos vyriausybės vardu, nei savo ministerijos, ūkio ir technologų ministerijos vardu. Aš kalbu patarmio komiteto vardu, ponio Townsend vardu. Jis dėja šiandien negali dalyvauti šiame posėdyje, nes jis turi kitų įsipareigojimų, jis turi dalyvauti. E, maisto žemės ūkio organizacijoje. Aš pati esu, aš dirbu m, mm, ūkio ir technologijų e, ministerijoje ir dalyvauju e, patariamo komiteto veikloje. Pirmiausiai norėčiau aptarti pasaulio medvilnės pramonę daugiau nei šimtoje, šimtoje šalių pasaulyje medvilnės gavyba e, užaugo 2,5 procento, tai yra vienas iš didžiausių sričių ir apie 150 šalių importuoja ir eksportuoja medvilnę. Daugiau nei šimtas milijonų šeimų ir sąjungų tiesiogiai dirba medvilnės e, srityje. Jie dirba ir transportavimo, ir sandėliavimo, ir kitose srityse maždaug 250 milijonų žmonių dirba medelinės sektoriuje. Šiame e, sektoriuje įdarbinami taip pat ir kitų sričių darbuotojai, kurie e, dirba su medelinės e, gamyba. E, medvilnės auginimas prisideda ir prie e, gyvenimo trukmės pratesimo, prie darbo vietų kūrimo e, Afrikoje, Latino Amerikoje ir besivystančiose šalise medvilnės pramonė yra labai svarbus paimų šaltinis. 60 milijardų dolerių šiais metais buvo apimtis visos medvilnės pramonės per vieną sezoną. Per pastarosius metus nuo 7 milijonų tonų 50-51 metais iki 27 milijonų tonų e, užaugo iki šių metų. Maždaug 2,5 procento per metus buvo medvilės pramonės augimas. Naujos technologijos, uh, E, technologinė pagalba ir naujos e, medvilnės ūkinimo sritys e, patyrė įvairiausių pokyčių, pakeitė pačią medvilnės gamybą. 200 kg hektare buvo užauginama 50 metais, o dabar 750 kg kvadratime, kilomet, atsiprašau, hektare užauginama. Taip pat ir trašų, tik tai didina pačią pramonės apimtį, bet ir mažina kaštus. 80-90 metais 74 centai už svarą. Tokia buvo medvilnės kaina. Dabar medvilnę gaminančios šalys subsidijuoja pra, medvilnės pramonę. 2000 metais e, stipriai augo paklausa ir kaina krito 60 e, centų už svarą. Ir tai neigiamai paveikė tų, tuo, e, tuos ūkininkus, kurie negauna subsidijų. Ir dabar kaina pakilo iki 164 centų už svarą. Dabar yra tikimasi, kad e, šiame dešimtmetyje kainos bus 70 centų ar 1 doleris už, už svarą. 55 e, svarai, e, centai už, už svarą yra, e, tokie yra kaštai. Dabar trumpai apžvelgsiu Tarptautinio metinės pramonės patarimo komiteto darbą. Tai yra 42 e, metvilnę naudojančių ir auginančių e, šalių vyriausybių komitetas. 1909 jis buvo sukurtas, 86 metais buvo įkurtas sekretariatas ir jis posėdžiauja Vašingtone. Metinis biudžetas šio komiteto yra apie 2 milijonai e, JAV dolerių, 85 iš vyriausybių E, įmokų, o 15 iš įnašų ir įvairiausių mokesčių seminarų. Sekretariato sudaro 11 atstovų iš 10 šalių. Šis komitetas spausdino dokumentus angliškai, e, prancūziškai ir ispaniškai. E, kas mėnesį galima gauti santrauką rusiškai, kas metus rusiškai ir arabiškai. Šito komiteto misija yra prisidėti prie metvilnės pramonės skatinimo, e, skaidrumo kūrimo, e, skaidrumo didinimo. Tai yra forumas, kuriame kalbama apie metvilnės pramonės svarbą kalbama apie svarbiausius e, klausimus, teikiama informacija apie svarbiausias problemas, skatinamas bendradarbiavimas siekiant bendrų tikslų. E, taip pat komitetas yra stebėtojas, kuris suveda kartu gamintojus, vartotojus ir jungia visus pramonės gamybos ir naudojimo segmentus ir sukuria forma bendradarbiavimui ir pasikeitimui, nuomonių pasikeitimui. Šitas komitetas niekada neprisidėjo prie kainų nustatymo ar e, rinkos mechanizmų keitimų. Jisai vertina rinkos padėtį ir atstovauja visus sektorius. Sekretariatas vertina mm, pramonės e, medvilnės kainas, importą, eksportą, pramonės naudojimą e, pasaulio skirtingose regionuose. Ir rengia, stati, renka statistiką, tai yra mm, svarbiausia institucija medvilnės pramonės statistikos. Taip pat teikia mm, techninę informaciją visame pasaulyje dirbantys e, mokslininkai, kurie dirba su, moksl, e, su medvilnės e, pramonė. Visą tą informaciją šis komitetas surenka ir organizuojamos pasaulinės medvilnės sektoriaus tyriejų konferencijos, regioninės konferencijos. Taip pat spausinami techninio pobūdžio leidiniai apie medelinės pramonę, kur kalbama apie visus mokslinius pasiekimus e, medelinės pramonėje. E, sekami visi moksliniai tyrimai ir organinės medelinės ir visos kitos, visų kitų sričių e, stengiamasi kurti bendrus e, klasifikavimo standartus, kad būtų pakeista dabartinė e, klasifikavimo sritema, sistema. Tai buvo sukurta e, dabartinė standartizavimo sistema. Taip pat skatinam valstybės mažinti su meninės pramonės susijusią aplinkos, aplinkos taršą. nuo 10-ojo dešimtmečio tai yra tam tikras katalizatorius, e, kuriant naujus metodus, mažinant socialinį aplinkosauginį poveikį medvilnės pramonėje, taip pat skatinant geriausios praktikos pavyzdžius. Taip pat ekspertų komisija dirba, kalbant apie socialinius, ekonominius, aplinkosauginius aspektus. Ji buvo įsteigta 2006 metais. Ten dalyvauja ekspertai, kurie dirba medvilnės apdorojimo srityje ir tos komisijos vaidmuo surinkti objektyvę informaciją apie rodiklius ir teikti pragmatinės rekomendacijas konsultuojantys su kitomis tarptautinėmis organizacijomis, tokiamis kaip Pasaulinė sveikatos organizacija ir kitomis. Taip pat buvo paskapta nemažai ataskaitų įvairiomis temomis - medvinės gamybos socialinis poveikis, darbo kaštai medvinės gamyboje, taip pat pesticidų vartojimas pagrindinėse medvilnę auginančiose šalyse. Visos tos ataskaitos yra pateikiamos mūsų tinklapyje dubelvė.dubelvė.dubelvė.ikak.com. Org. Taip pat e, buvo įsteigtas fondas e, dešimtajame dešimtmetyje ir 70 milijardų dolerių buvo sukaupta fonde, milijonų dolerių buvo sukaupta fonde. Taip pat komitetas rengia ir plenarinius posėdžius. Tai yra forumas aptarti tarptautinius klausimus, kurie yra aktualūs medvilnės pramoniai. Taip pat yra galimybė pramonės ir vyriausybių atstovams e, priekiaujančiose ir auginančiose šalyse aptarti abipusiai rūpimus klausimus. Pateiksiu keletą pavyzdžių iš pastarųjų plenarinių posėdžių. Komitetas e, pritarė tradicinių metodų propagavimui ir taip pat naujų metodų taikymui. Taip pat buvo aptariama biotehnologijų reikšmė medvilnės pramonėje. Taip pat buvo bandoma užtikrinti, kad medvilnės pramonė prisidėtų prie maisto saugumo. Taip pat buvo įvardinti tie pesticidai, kurie negali būti naudojami auginant medvilnę. Taip pat buvo pateikiami sukaupti statistiniai duomenys apie medvilnės vartojimą ir tai užtikrina didesnį skaidrumą ir pateikia daugiau informacijos priimant sprendimus. Šiais metais komitetas 71-ąjį plenarinį posėdį vyks, e, surenks Šveicarijoje spalio mėnesį ir šio e, plenarinio posėdžio tema yra tvarumas medvilnės gamybos grandinėje. Susitikimo tikslas yra uh, užtikrinti bendrą supratimą apie tvarumą, ką tvarumas reiškia medvilnės pramonėje tiek auginančiose, tiek vartojančiose šalyse, tiek išsivyšiusiose, tiek besivystančiose valstybėse. Taigi mūsų komitetas tikisi, kad ir iš ES atvyks delegacija į šį plenarinį posėdį. Gerbiami e, komiteto nariai, medvilnė tekstilės pramonė yra svarbi prekė ir dėl to mūsų komitetas e, svaidina svarbu vaidmenį, skatinant e, šios pramonės šakos e, tikslus. Na ir tikimės, kad daug svarbių sprendimų bus priimta šiais metais Šveicarijoje. Taigi tiek, dėkoju uždėmesi. Well, thank you. Labai ačiū už uh, šį jūsų pasisakymą. Dabar išklausykime suinteresuotų šalių. Ponas Tavernie pasakys iš asociacijos, kur jūs esate, štai matau, prašom. Ačiū pirmininkė Norėjau keletą dalykų paminėti, kurie e, įvyko per pastarosius porą metų. 2010-2011 metų sezonas. Indija draudžia eksportą ir dėl to medvilnės kaina išaugo nuo pusantro iki 3,5 eurų. Tokie vyriausybių veiksmai turi būti pasmerkti ir struktūros kaip e, Tarptautinio medvinės pramonės patar... E, tarptautinis medvinės patarimas komitetas yra struktūra, kuri gali kovoti su tokiamis priemonėmis. Reikia siekti, kad 11-12 metų uh, sezono derliaus e, medvilnė vėl draudžiama ją eksportuoti ir reikia, kad būtų atšauktas toks sprendimas. E, siek, e, siekiama užsitikrinti pigesnę žaliavą vidaus rinkoje, negu ir, ir, ir tai yra toks, tokia motivacija šio žingsnio, bet tai nėra sąžininga konkurencija. Tokios struktūros kaip ICAC galėtų e, kalbėti apie tokius dalykus ir kovoti su vyriausybėmis, kurios įmasi tokių veiksmų. Dėkuoju. Let's open the E, teskime diskusiją. Pone Keller nori pasisakyti žaliųjų atstovė. O paskui suteiksiu kitam kolegą žodį. Pone Keller, dėkoju už labai įdomų pasisakymą. Jūs pabaigoje minėjote, kad reikia E, kovoti su eksporto apribojimais e, iš tokių šalių kaip Indijos. Ir kaip jūs įsivaizduojate, gali jūsų komitetas tą padaryti? Aš manau, kad pirmiausia reikia išklausyti kitus klausimus, o paskui jau e, jūsų atsakymus išgirsime. Taip, išklausykime visų klausimų, paskui teiksime žodį kalbėtojams. Jūs norėjote tik tai išgirsti informaciją, ar kaip? Dar vieną klausimą turiu, sako parlamento narė. Kaip suprantu, ICAC pirmiausia galvo apie gamintojus bendrovės šalis, kurios e, augina, gamina pramonę, bet taip pat e, Yra nusiskundimų prieš septynis importuotojus, e, teisinės pagalbos tinklas pateikė skundus ir taip pat e, sakoma tose skunduose, kad nesilaikoma PBO e, gairių ir skundai susijęs su Junktinė karalystė. Vokietija, Šveicarija. Skundai paskui buvo priimti ir dabar e, vyksta dėrybų procesas. Ir aš nežinau, ar jūsų patariamasis komitetas žino apie e, šitą, šitos nusiskandimus ir ar jūs e, bendradarbiavote su EPBO nacionaliniais kontaktiniais punktais, ar turite kokiu nors ryšių su tais nacionaliniais punktais, o galbūt jūs savo turite kokiu nors kontaktinių punktų ir kaip jie veikia, kaip galima būtų, pavyzdžiui, pateikti nusiskundimus, jeigu egzistuoja toks tinklas, kadangi yra ir komisijos atstovas salė, tai dar norėčiau paklausti, e, ko komisija tikisi iš dalyvavimo patariamajame komitete, į ką. E, ir kolega anksčiau dar kėlė klausimą, kaip bus įtrauktas parlamentas į sprendimų prieimimą šiuo lygmeniu. Dėkuoju. Dabar ponas Dartmut. Kalbėtojas nesijungė mikrofono. Norėčiau padėkoti poniai Griumen už labai įdomų pasisakymą, bet pasakysiu, kad ne visiškai suprantu, kad žmogus iš Vokietijos e, užsienio e, reikalų ministerijos kalba apie tarptautinį medvilnės pramonės patarimį komitetą. Gal paaiškinumėte tai? E, paaiškinumėte tai, aš e, turiu prieš save sąrašą šio komiteto narių ir pastebėjau, kad pasisakymė buvo paminėta, kad maždaug šimte šalių pasaulyje auginama medvilnė. E, bet IKAK yra tik tai 42 narės, įskaitant Suomiją bei Vokietiją. E, gal uh, nežinau, kaip yra su medinės auginimu šioje šalyje, taigi labai keista, kad kai kurios medinės augintos nėra jūsų organizacijos narės, o tos, kurios neaugina, yra. Ir aš e, nežinau, gal neteisingai supratau, bet man kažkaip keistai atrodo, kas e, gali tapti e, nariu jūsų komiteto ar iš jūsų komiteto visos 42 e, narės yra e, nacionalinės valstybės? Keturios yra ES narės, aštuonios yra ES narės iš jūsų narių jeigu kas nors girdi ar mato, bet pirmiausia, komisijos nariams noriu pasakyti, kad Europos Sąjunga nėra valstybė, tai nėra nacionalinė valstybė. Ji neturi nacionalinės valstybės visų teisinių atributų ir taip pat neturi demokratinio legitimumo, kurį turi nacionalinė valstybė. Taigi, ar Europos Sąjunga kažkaip laipsniškai, laipsniškai galbūt sieks tokio legitimumo, bet, kaip sakiau, yra nacionalinės valstybės jūsų narės ir žinome, kad referendumai vyko Prancūzijoje, Niderlanduose, uh, tai yra šalis teigėjas ir tie referendumai parodė, buvo labai neigiama rezultatą. Taigi, man kyla daug klausimų ir pasiūlymas e, man yra labai neaiškus, kuris dabar pateiktas. Dar kartą, man atrodo, ES neteisėtai be pagrindo e, bando e, parodyti, pademonstruoti save kaip valstybė kaip nacionalinė valstybė ir narystė e, šiame patariamajame komitete būtų vienas iš tokių bandymų. Ir vis tik tai tam trūksta demokratinio legitimumo. Șașcutaș, SND. E, mulțumesc, e, mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, în calitate de raport. Ačiū. Aš esu šešėlinis pranešėjas savo frakcijai. Norėčiau pasakyti, sprendžiant iš pirmo pasikeitimo nuomonėmis, kad aš pasisakau už tai, kad ES stotų šį patariamąjį komitetą. Pirmiausiai todėl, kad manau, jog tada galėsime kalbėti vienu balsu. Galėsime bandyti taikyti tą pačią politiką medvilnės rytyje ES ponas Kasparis sakė, mes turėsime ir didesnį svorį, vaidinsime svarbesnį vaidmenį šioje srityje. Kalbant apie tarybos misiją, šio komiteto misiją, tai būtent palaikyti vyriausybės, valstybės narės, būtent medvilnės pramonės srityje. Taip pat didinti e, skaidrumą medvilnės pramonės srityje visame pasaulyje. Jeigu ES taptų šio patariamo komiteto nare, mes galėtumėm turėti e, realios įtakos toms šalims, kuriuose vis dar išnaudojami vaikai, kur medvilnės laukose e, dirba vaikai. Taigi manau, kad reikia viską, vis padaryti viską, kas įmanoma, kad įtikintume tokias šalis, kad reikia atsisakyti tokios praktikos. Todėl norėčiau kreiptis į šio komiteto atstovus. Kiek reikės laukti dar, kol prasidės diskusija šio klausimu. Kada jūsų darbo atverkėje atsiras klausimas dėl medvilnės pramonės patarimo komiteto narių naudojamos vaikų išnaudojimo politikos medvilnės pramonės rytyje. Ačiū. Sveiki. Pirmininkas, ačiū. Mes e, priklausome kitoms tarptautinėms su priekyba ir prekiamis susijomis organizacijomis. E, antra priekybos politika šiuo metu yra ES e, kompetencija. Ir būdami šio komiteto nariais mes gintumėm ES interesus. Vėl suteiksiu žodį poniai Grūman, kuri yra AIKEK, Tarptautinio medinės pramonės patarimo komiteto atstoviai. Čia dalyvauja kaip tokia, o ne kaip savo šalies ministerijos atstovė. Uh, E, šitas komi, šitą komitetą sudaro kelio, keletas šalių ir todėl jų atstovai yra kažkokios šalies atstovai taip pat. Taigi nieko negalima padaryti, kad jeigu žmogus atstovaujantys šį komitetą taip pat dirba savo šalyje ministerijoje. Taigi prašau mūsų viešnios sakyti klausimus ir pakomentuoti. Ačiū. Būtent ačiū už paaiškinimą. Norėčiau dar kartą pabrėžti, aš nekalbu Vokietijos vyriausybės vardu. Tiesiog susidarė tokia padėtis, kad iš patariamo komiteto niekas negalėjo taip staiga atvykti į posėdį. Aš išmanau patariamo komiteto darbą, todėl e, sutikau dalyvauti šito komiteto posėdyje. Kalbėjote apie nevyriausybinės organizacijas ir apie nacionalinius kontakto taškus. Nesu tikra, ar tie nacionaliniai kontakto taškai ir patariamasis komitetas e, turi kažkokį bendradarbiavimo susitarimą. Galiu pasakyti tik tai tiek, kad e, patariamasis komitetas dažnai kalba apie vaikų mm, darbą, vaikų išnaudojimą. Pastusis komitetas šitą klausimą svarstė 2008 metais ir 2009 iš UNICEF iš atstovai iš UNICEF, iš kitų organizacijų buvo pakviesti, buvo e, surinktas ir seminaras dėl geriausių praktikų e, medvilnės gamybos e, grandinėje. Ten buvo kalbama ir apie vaikų darbo problemą, vaikų išnaudojimo problemą. Žinoma, šitas komitetas nėra įstatymų leidžiamasis ar įstatymus įgyvendinantis komitetas, bet jis supranta, kad turi vaidmenį mm, šviesdamas visuomenę. Todėl ir kalbama apie e, socialinius, ekonominius medvilnės pramonės padarinius, matomės auginimo aplinkybės. Todėl apie tai kalbant, jau nuo 2009 metų vaikų išnaudojimas visą laiką plenarnėje sesijoje buvo mūsų darbo tvarkėje, nes mes kalbame apie medvilnės pramonės tvarumą, o vaikų išnaudojimas būtent ir yra viena iš tų tvarumo problemų. Jūs kalbėjote dar apie valstybės narės ir kad ne visos e, medvilnę gaminančios šalys yra mūsų mm, organizacijos narės, bet aš sakiau, kad šitą organizaciją apima visą medvilnės e, gamybos grandinę ir ne, ne tik gamintojos yra jos narės. Ir labai naudingas, šitas bendras formas yra labai naudingas ir toms šalims, kurios negamina medvilnės. Pirmininkas, norėčiau pridėti kad panašiai yra visose panašaus pobūdžio tarptautinėse organizacijose, kur, kur yra subūrėmi ir gamintojai, ir perdirbėjai, ir, ir, ir, ir, ir vartotojai tos konkrečios prekės. Dabar perduosiu žodį ponui Tabernijai. Gal jis, jūs norėtumėte atsakyti klausimus, kurie buvo skirti tiesiogiai jums. Buvo užduotas klausimas dėl eksporto draudimo. Indijos eksporto draudimo. Indija priklauso patariamajam komitetui jau kuris laikas. Ir per tą kanalą, aišku, mes galime atlikti daug lobistinės veiklos, kalbėti su Indijos ministerijomis, kad būtų imtasi atitinkamų veiksmų. Mes tą darėme šį sezoną ir pasiekėme gan gerų rezultatų, kadangi buvo panaikintas draudimas prieš tris savaitės, man atrodo, taigi taip mes ir veikiame, pasitelkdami štai tokius kanalus pirmininkas. Kągi, Dabar pereisime prie komisijos atstovų. Kas pasisakys komisijos vardu, ponas Mūsi, prašau. Ir buvo jums užduotas vienas konkretus klausimas. Ar dar būtų klausimų? Aš turiu vieną klausimą. Kiek kainuotų ES įstoti į šią organizaciją? Ir kokia būtų pridėtinė vertė, jeigu ES priklausytų šiai organizacijai? Ačiū. Matthew Keys, mano vardas pavardė, atstovauju komisijai. Tas klausimas, kuris buvo užduotas daugiausia, dažniausia, tai ko mes galime tikėtis iš šios, šio komiteto ir dėl kokių priežasčių galėtumėme įstoti į šią organizaciją. Bet galbūt pirmiausia būtų naudinga papasakoti, kokia yra dabartinė situacija dėl narystės, nes dabar nesame nariai vis dar aptarėme tokią galimybę tapti komiteto nariais ir dabar vyksta diskusijos tarp komisijos ir tarybos. Šiuo klausimu mes e, tikimės, kad diskusijos vyks ir brželio mėnesį, kai susitiks e, plataus vartojimo prekių grupėje taryboje ir vienintelis neišspręstas dabar klausimas, kalbant apie narystę šioje organizacijoje, yra įmokos klausimas nes kol kas reikia dar nustatyti, kokia bus ta įmoka, jeigu įstosime į organizaciją. Jeigu įstosime, tai stosime kaip Europos Sąjunga, tai reiškia mokėsime vieną įmoką, tai reiškia, kad nereikės atskiroms valstybėms narėms tų įmokų įmokėti, taigi reikia dar nustatyti tą konkrečią įmokos sumą. Ir ją reiks nustatyti atsižvelgiant į tai, kas dabar yra įmokama devinių priklausančių valstybių narių, panašu, kad suma bus yra mažesnė, nei dabar moka e, bendrai sudėjus visos valstybės e, narės priklausančios šiai organizacijai. Taigi, jeigu teisingai atsimenu, kalba eina apie štai kokią sumą 2-300 tūkstančių eurų, man atrodo, tokia yra suma. Na, narystė kitose organizacijose priklauso nuo šimto, priklaus, svyruoja nuo šimto tūkstančių iki milijonų eurų. Ir kaip jau buvo pasakyta, ES priklauso kitoms plat, plataus vartojimo prekių organizacijoms. Dėl pridėtinės vertės akivaizdu, kad tai yra išskirtinė priekybos kompetencija. Uh, šioje srityje, tai reiškia, kad ES turi išskirtinę kompetenciją šioje srityje, tai reiškia, kad sėdame prie to paties stalo su pagrindiniais veikėjais, priekybininkais, gamintojais, vartotojais, tai reiškia, kad išsakome savo poziciją šioje srityje ir pasirūpiname, kad mūsų būtų išklausyta, ES pozicijos būtų išklausyta. Taip pat norėčiau pažymėti Pabaigai, kalbant apie dėrybas ir įstojimą į IKAKą, e, Buvo užduotas klausimas, kaip Europos parlamentas būtų įtraukiamas į šią procedūrą. Tai aišku, dar vyksta tik pirmosios diskusijos, tačiau kai taryba pritars, tuomet bus konsultuojamas ir su parlamentu dėl galimos narystės komitete, kaip yra ir visų kitų plataus vartojimo prekių organizacijų atveju. Na ir aš dar norėčiau pažymėti, kad svarbu čia būtų suprasti, kad ES parama vystamo bendradarbiavimo srityje, medvilnės srityje yra didžiulė, įskaitant valstybių narių paramą ir bendrą ES paramą. Komisija plus valstybės narės bendra suma yra 300 milijonų eurų taigi tai yra nemenka suma, kalbant apie vystojimo bendarbiavimo pagalbą. Ir tai yra vienas ryčių, kur būtų sukurta pridėtinė vertė, kadangi sėdėtumėme prie to paties stalo, priklausytumėme šiai organizacijai ir galėtumėme reikalauti įvairių reformų, apie kurias yra kalbama tiek žmogaus teisų srityje, tiek e, siekiant pasirūpinti, kad maisto sauga, maisto saugumas būtų tinka, tinkamai užtikrinamas besistančiose valstybėse. Taigi yra nemažai sričių, kur nėra vien tik tai priekybiniai klausimai aktualūs. Yra šalia to ir kitų svarbių sričių. Taip pat e, vertinant mūsų bendrą paramą plataus vartojimo prekių srityse, AKR šalyse, buvo parengta atitinkama ataskaita ir buvo palankiai vertintas mūsų darbas medvilnės sektoriuje. Taigi toje srityje ir taip dirbame gan sklandžiai, bet tai reiškia, kad tampame patikimų partnerių šioje srityje ir mūsų narystė, kaip jau buvo pasakyta, kak atstovės būtų sveikintinas dalykas. Tuo domis ir pati organizacija ir, ir mes. Uh, Na ir, man atrodo, atsakiau, yra, atsakiau už, iškeltus klausimus, bet jeigu būtų papildomų klausimų, mielai galėčiau dar juos pakomentuoti. Let's give the floor back to Daniela Kaspari. To... Uh, suteikime vėl žodį uh, Kaspari ponui, kad uh, galėtume vaikti diskusiją. Aš pranešėjos vardu norėčiau tik padėkoti visiems už išsakytus pastebėjimus. Manau, kad galėsime e, dirbti toliau ir grįžti prie šio klausimo komitete. Dėkoju. Pagal mūsų kalendorių e, pranešimų projektas numatomas svarstyti kitą posėdį 20-21 birželio. Dabar Kitas klausimas, o dar norėčiau padėkoti svečiams, kad atvyko pas mus. 15 e, klausimas, pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl krizės pasiekmių ES odos pramonės sektorija. Mūsų pranešė yra Kristina Muskardinė. Laiško forma yra pateiktas nuomonės projektas, nes e, viskas prasidėjo nuo laiško e, kurį ji parengė. Jūs turite tarp savo dokumentų tą laišką ir jeigu jis bus patvirtintas, tai bus nusiųstas tas laiškas e, pirmininkui parlamento, ponui Šulc ir kitiems adresatams. Dar kartą suteiks žodį ponui Kasparį, kad pristatytų šį klausimą. Mm, tai yra nuomonės e, projekto svarstymas. Prašom. Dėkui, pirmininkė. Pone Muskardinė e, vadovaujasi e, darbo tvarkos e, taisyklių 120-ąją taisyklę ir pasiūlė priimti rezoliuciją dėl odos pramonės Europos Sąjungoje. Šis sektorius labai nukentėjo nuo krizės E, reikia prisiminti, kad maždaug 320 tūkstančių verslo vienetų e, veikia 10,6 e, milijardai eurų, tokia yra metinė apyvarta ir 52 milijonai. 200 tūkstančiai žmonių dirba šiame sektoriuje. Odos žaliavą yra sunku įsigyti, kaina jos pastaraisiais metais labai sviravo. Pagrindiniai tiekiai bando įtakoti, veikti kainas. Taip pat e, yra problemų dėl PVM, e, kurios e, ir, ir problemos yra susidariusios dėl to, kad netitinka PPU taisyklių. E, taip pat yra daug kitų problemų. E, vandens nuotekų valymas susijęs su 4 procentais maždaug gamybos sąnaudų. Ir Europos komisija ir taryba turėtų galbūt pasigilinti šį klausimą, būtų labai gerai, jeigu taip atsitiktų. Ir e, siekiama, kad signalas susirūpinęs pasiektų kitas institucijas. Reikia pasižiūrėti, kaip reaguos kitos institucijos ir galbūt vėl grįžti prie šio klausimo komitete. Kalbame apie labai e, specifinę pramonės šaką, tačiau tai yra toks iliustratyvus pavyzdys, kuris parodytų, kaip mes e, galime padėti e, mažoms ir vidutinėms įmonėms, e, svarbiam ekonomikos sektoriui. Dėkuoju Jums, dėkuoju, kad šis klausimas buvo įtrauktas į darbo tvarkę ir siūlau uh, susitarti uh, jums ir pranešėjai dėl tolesnių veiksmų. Dėkoju, laiškas yra gana aiškus. Ar kas nors nori ką nors pasakyti? Ne. Tai tada ponas Koinok komisijos vardu. Prašom. Dėkuoju, neturiu ką pridurti. Nebent kas nors turėtų klausimų, bet pastabų neturiu. <laughs> On... Toliau bendros diskusijos dėl teisėkuros dokumentų. Pagrindinis komitetas yra užsienio reikalų komitetas. Mes tik tai teikiame nuomonę. Vienas iš šių klausimų yra partnerystės priemonė bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis. Anksčiau tai buvo priemonė, kuri priklausė mūsų komiteto kompetencijai. 17 klausimas, kitas yra bendros taisyklės procedūros dėl ES išorės veiksmų priemonių. Tai yra teisėkuros priemonė Mūsų kolegė Laima Liucija Andrikinė yra pranešė abiem klausimais. Ji yra EPP atstovė ir suteiksiu Jums jai žodį. Dėkui pirmininkė. Komitetas turi pateikti užsienio reikalų komitetui nuomonę dėl pasiūlymo Europos parlamento ir tarybos reglamentui, pagal kurį bus kuriama bendra e, partnerystės priemonė e, su trečiosiomis šalimis ir e, anksčiau buvo mūsų komitetas, pagrindinis komitetas, bet e, AFET e, iškėlė klausimą dėl to, kas turėtų būti pagrindinis komitetas ir e, komitetų pirmininkų sueiga e, nusprendė paski, pasižiūrėti į kompetenciją komiteto. Mūsų komiteto kompetencija yra susijusi su pirmu e, punktų e, pirmos straipsnio antra B dalimis, e, kalbu apie reglamentą, o e, kita dalis yra susijusi, tai yra ir treč, C priedas su užsienio reikalų komiteto veiksmais. Taip pat vadovaujamasi 50-ąją darbo tvarkos taisyklę. Finansinės finansiniai asignavimai 14-20 metams yra 1,13 milijardai eurų, tai yra 160 milijonų eurų per metus. E, skirta ši priemonė partnerystėje bendradarbiavimui e, su trečiosiamis šalimis. Kalbu apie šalis, kurios e, yra svarbios, vis svarbesnės Europos Sąjungai, kaip strateginės šalis, kalba apie tokias šalis kaip Kinija, Rusija, Latino Amerikos šalis. Taip pat mes bandome reaguoti į pasaulinius iššūkius pagal strategiją Europa 2020. Ši priemonė e, pakeis finansinę bendradarbiavimo priemonę, taip pat bendradarbiavimo priemonę plus 2013 e, metais ši priemonė baigsis, e, Europos kaiminystės priemonė, pasirinkimo narystiai priemonė, e, naujoji partnerystės priemonė 14-10 metais išliks. Bendroji siūloma suma išorės santykių paketų yra 56 milijardai eurų naujoje daugiametėje finansavimo programoje. IPAI numatyta 40 milijardų, kaiminystės priemoniai 18 milijardų, vystamo bendradarbiavimo priemoniai 23 milijardai, partnerystės priemoniai šiek tiek daugiau kaip 1 milijardas. Dar norėčiau pabrėžti, kad mano pozicija ir mano supratimas yra toks, kad tarptautinės prekybos aspektai reglamente yra kur kas platesni negu kad vienas straipsnis. Reglamento taikymo sritis, veikimo sritis, įgyvenimo principai, vertinimas, parlamento vaidmuo priimant sprendimus. Uh, yra svarbiausi principai, kurie susijęs su sėkmingu tarptautinės prekybos priemonių įgyvenimu. Tai yra susijęs su prieiga, prekybos plėtojimu, investavimo galimybėmis Europos bendrovėms. Todėl aš nusprendžiau pateikti pasiūlymus, kurie yra susiję ne tik su siauraja prasme mūsų komiteto kompetencija. Aš tikiuosi, kad kolegos užsienio reikalų komitete pritars E, šiems pakeitimams. Aš susitiksiu su AFET pranešėju ponu Mario Mauro, aptarsiu savo pasiūlymus ir tikiuosi, kad jis e, pritars mano pakeitimams. Mūsų tikslas parlamente yra bendras. Mes norime, kad ši globali priemonė būtų veiksminga, gerai funkcionuotų. Ir aš pateiksiu 35 pakeitimus kurie yra susijęs su tarptautinė prekyba, kai kurie yra suderinti su uh, vystomo bendradarbiavimo priemonės e, pasiūlymų, taip pat jie atitinka ankstesnius INTA pranešimus dėl ICI Europa 2020 ir kitų priemonių. Labai svarbu, kad tiek Europos parlamentas ir taryba vienodai būtų įtraukti į strateginių sprendimų prieimimą. Dėl to aš savo e, pasiūlymę sakau, kad e, orientacinės bendradarbiavimo sritis ir orientaciniai asignavimai bei jų modifikavimas turėtų uh, E, būti gyvenami pagal deleguotojų teisės aktų e, procedūrą 14-20 metais. Tai yra, e, kitos taisyklės yra išdėstos priedė. Taip pat komisija pagal deleguotojų aktų procedūrą galėtų perskirtyti sumas ta, pagal programas. E, Taip pat e, reikėtų naudoti šią priemonę tarptautiniam konkurencingumui paskatinti, protekcionizmui mažinti, Europos vertybių, komercijų interesų skatinimui. Reikia siekti, kad atsirastų Europos pramoniai ir mažoms beitinėms įmonėms naujas galimybės. E, siūloma neesminių modifikacijų skaičių nuo 20 iki 10 sumažinti mm, daugiametėse programuose. Komisija e, siūlo išlaikyti 20 procentų, bet aš manau, kad tai yra pernelyg aukštas procentas, nes nuo to gali nukentėti e, prioritetinės e, kryptis numatytos metinėse orientacinėse progra... daugiametėse orientacinėse programuose. Taip pat mes turime užtikrinti, kad ES biudžetas bus naudojamas kaip galima veiksmingiau. Todėl man būtų labai įdomu išgirsti kolegų nuomonę ir pamatyti jų pakeitimus, kad būtų galima pasiekti gerą kompromisą dėl pranešimo, dėl bendrųjų taisyklių ir procedūrų gyvendinant e, sąjungos e, priemonės e, išorės veiksmų srityje. Norėčiau pasakyti, kad Aš siūlau 19 pakeitimų ir taip pat vadovaujuosi tuo, kas buvo pasiūlyta dėl partnerystės priemonės. E, siūlau sumažinti neesminių modifikacijų skaičių vėlgi nuo 20 iki 10 daugiametinėse indikatyvinėse programuose. Taip pat e, devintas straipsnis, kur išvardytos e, tinkamos šalys, e, ten kalbam apie išsivysčiusią šalis, kurios vadina svarbu vaidmenį tarptautinėje priekyboje, ekonomikoje ir kalbama apie tai, kad e, e, ES sprendžia tarptautinius iššūkius ir kad tos nuostatos būtų įrašytos į reglamentą. Taip pat aš siūlau pankstinti datą E, tarpiniai peržiūrai. Ji turėtų at, būti atlikta ne vėliau kaip 17 metų birželio mėnesį. Tai bus programavimo laikotarpio vidurys ir aš suprantu, kad e, bus racionalu, kaip galima anksčiau atlikti per įvertinimą, kad e, būtų galima mm, įdėkti pokyčius antrai programos daliai. E, Kad būtų galima veiksmingiau įgyventinį priemonės, aš siūlau teikti metinės vertinimo ataskaitas, o ne ataskaitas kas dviejus metus, kaip kad siūlo komisija. Taip pat aš e, laukiu jūsų pakeitimų šioje srityje. Ta galima padaryti iki birželio pirmos dienos 12 valandos, e, tai reiškia iki penktadienio šio Mes turėtume balsuoti virželio 10-21 dienomis dėl šių klausimų. Ačiū. Thank you. Ačiū. Pradėsime diskusiją, ponia Keller, žaliųjų frakcija. Ačiū. Turiu bendro pabudžio komentarą jeigu sukursime finansinę priemonę, kurią dar ir vadinsime bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis priemonę, reikėtų pabrėžti partnerystės aspektą, nes čia kalbame apie bendradarbiavimą. Tik manau, svarbiausia nėra teisinga pirmiausia kalbėti apie ES interesų sustiprinimą, nes čia kalbame apie bendradarbiavimą. Pirmiausia, turėtumėm kalbėti apie bendrą naudą. Jeigu tai yra užsienio politikos priemonė, bendradarbiavimo priemonė, būtent reikėtų pabrėžti ne tiek ES interesus, nes reikia įsiklausyti ir į tai, ką mūsų partneris mano apie tai, ko, ką mes siūlome bendrai veikti, bendrai ko bendrai imtis. Pirmininkas daugiau nėra prašančių žodžio. Kreisimės į komisiją. Pone Peres, komisijos vardu. Ačiū pirmininkė. Perduosiu žodį kolegai, su kuriuo bendradarbiaujame. Uh, partnerystės priemonių srityje. Ponas Matijus, Elis Matijus. Europos šalies tarnyba. Norėčiau pakomentuoti pranešėjos pasisakymą ir pakeitimus, ne kiekvieną atskirai, bet bendrai pasitengsiu atsakyti klausimus, kurie buvo iškelti. Mes manome, kad Ši partnerystės priemonė yra, jo, jie apima daug įvairių priemonių. Ji bus daug platesnė nei dabartinis ICA ir CA. Praplėsime ES dimensiją, taip pat ir Europą 2020 E, nes ta priemonė yra susijusi ir su e, konkurencija, kaip pranešėja sakė, bet e, kalbama ir apie klimato kaitą, energetikos saugumą ir taip toliau. Ir šitų aspektų trūko mūsų išorės veiksmų priemonėse. Mes norime dirbti su tomis šalimis, kurios yra strategiškai svarbios ES. Tai galėtų būti bet kokia šalis visame pasaulyje, bet ypatingai mm, būtent strateginiai partneriai kaip e, JAV, Indija, Kinija, Japonija, Rusija. E, būtent su tomis šalimis mes e, deramės dėl vienokių ir kitokių susitarimų ir todėl būtų naudinga, abiem pusėm būtų naudinga bendradarbiauti, pradėti nuo nulio. Kalbant apie mūsų pačių prioritetus, mes atsižvelgtumėm į su tomis šalimis jau pradėti e, turimus susitarimus ar veiksmų planus ir identifikuotumėm tam tikros bendradarbiavimo taškus trys tikslai čia yra numatyti. Pirmiausiai Europa 2020, tarptautinė dimencija, taip pat ES viešoji diplomatija visoje, um, visame pasaulyje, e, taip pat prieimas prie rinkų ir um, verslo ir investicijų mm, aplinkos gerinimas. Tai yra svarbu ir bendradarbiavimo srityje, būtent bendradarbiaujant su partneriais mes sukursime saugesnę investavimo aplinką. Apie tai liktai buvo, būtent apie tai buvo ap, mm, ap, kalbama. 1,1 e, milijardo eurų yra numatyta šitai priemoniai. Buvo kalbėta ir apie papildymą, mes kalbėjome ir apie papildomą mm, konkurencingumo smulkių, įmon, smulkių ir, ir vidutinių įmonių klausimą. Labai svarbu surasti bendrų taškų, tam tikros sinergijos e, konsultacija ir, ir, ir, ir mm, tos veiklos planavimas jau yra prasidėjęs ir, ir, ir visą tai matome ir pakeitimuose. Taigi aš taip norėjau bendrai uh, atsakyti į komentarus ir pakeitimus. Galbūt mano kolega iš DEFCO generalinio direktorato norėtų ką nors pridurti. Bruno Guyen, Komisija Europėn. Labadiena iš Europos komisijos. Keletą žodžių dėl bendro reglamento įgyvendinimo. Norėčiau pasakyti, kad Labai sveikiname šį pranešimą, kadangi jis suteikia mums daugiau lankstumo, 10 procentų ar 20 procentų. Aišku, galime apie tai pasikalbėti, padiskutuoti, ypatingai kalbant apie tai, kad galima skirti daugiau lėšų primtų sprendimų pagrindų. Tai aišku, mes galime dar padiskutuoti dėl tų 10 ar 20 procentų. Tačiau mes, mums patinka šis pranešimas dėl to, kad yra išsaugotas pats principas. Taip pat kalbama apie atitinkamas valstybės, jų valdymo struktūras ir aplinkosaugos problematiką, tačiau nėra aišku, kas nuspręs, kurios valstybės bus tinkamos, o kurios ne. Taigi dėl to gali kilti šiek tiek problemų dėl įgyvendinimo. Uh, Grįšime prie pranešėjos dabar. Apibendinančios pastabos. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pasisakiusiesiems diskusijose. Dabar kalbant, dėl tų iškelt, kalbant apie iškeltus klausimus, priemonės tikslas yra skatinti ES tikslus ir vertybės pasaulyje, propaguoti tas vertybės ir tikslus. Tačiau ši priemonė taip pat turi pasiekti, duot, leisti pasiekti aiškių tikslų, dėl kurių yra susitarta su tomis šalimis politinių lygmenių. Taigi tuo pat metu ES tikslai ir tų tikslų propagavimas turi, būt, turi vykti vertinimas stebėsena įtraukiančių būdų, įtraukiant ir šalių partnerių vyriausybės, regioninį lygmenį, tų šalių pilietinės visuomenės. Taigi čia jokių prieštaravimų aš neižvelgiu. Uh, bet aš dar kartą peržiūrėsiu savo pakeitimus ir susitiksiu su AFET pranešėju poniu, ponu Mario Mauro. Ir mes atkreipsime dėmesį į tas išsakytas pastabas. Tikiuosi, kad jums pavyks, sako pirmininkas. Uh, okay, Kągi, baigiame šias bendras diskusijas dėl 15 ir 16 punktų. Dar norėčiau informuoti apie darbų grafiką. Pakeitimų pateikimo terminas yra birželio pirmoji. Pirmoji birželio diena. Intoje iki tos dienos galima teikti dėl abiejų nuomonių pakeitimus, kaip jau pasakė ir mūsų pranešėja. Dabar bendros diskusijos dėl kitų dviejų nuomonių. Apsvarstysime, aptarsime nuomonių projektus. Nuomonių projektai jau buvo pateikti. E, nuomonės rengiame jūri pranešimams. Jūri komitetas šiuo atveju yra atsakingasis komitetas, o pranešėjo tai nėra. Tai gal tuomet išklausykime komisijos atstovų. Dėl 18 ir 19 darbo tarkės punktų. Mrs. Pone Mišel Kosmidis kalbės komisijos vardu. Kągi, prašau. Esu Klena Semenov iš rinkos generalinio direktorato, pasakysiu abiejais klausimais, jeigu prireiks. Taigi jūs galite pakomentuoti dabar nuomonių projektus. Ar pritarėte joms ar ne? Uh, Jokių problemų nėra. Nebūtinai juk išklausyti nuomonės referento, nes nuomonės jau yra pateiktos. Mes susitikome su nuomonės referentu. Tas tikimas buvo naudingas ir aš keletą dabar komentarų užsakysiu. Aptarsiu abu, abi nuomonės kartu, nes aktualiausia dalis yra skyrius dėl ataskaito apie šalis abiejose pasiūlymuose apie tai yra kalbama. Na ir komisijos e, pozicija yra paprasta. Pasiūlymo esmė yra tie sektoriai, kurie naudoja neatsinaujančius išteklius. Taip pat yra atsižvelgiama į atitinkamą iniciatyvą ir Dot Frank įstatymą Amerikoje nuomonės projekte yra siūloma išplėsti sritį, tačiau komisija pasisako prieš tokį išplėtimą įtraukiant kitus sektorius, nes e, mums dabar yra svarbiausia pasiekti kompromiso su taryba. Na, o taryba konservatoriškai, konservatyviai vertina šį pasiūlymą. Taip pat pasiūlyme yra numatytas peržiūros straipsnis, kurio vienas iš tikslų yra įvertinti apriepties išplėtimo poveikį, kai jau priemonė įsigalios. Mes čia atsižvelgiame į pačius jautriausius sektorius, ypatingai trečiosioms šalims. Mūsų vertinimu tai yra kalnakasybos ir miškų kirtimo pramonės. Taip pat, jeigu teisingai suprantu, nuomonės projekte yra siūlomi skirtingi, skirtingos sistemos, pagal kurias vieni sektoriai turės įsiskaityti valstybės pagrindu, kitus, kitose sektoriuose bus atsiskaitoma projektų lygmenių, tai yra didžiuliai skirtumai. Taip pat yra siūloma pranešėjo vertinimu bendrovės turėtų teikti papildomos informacijos šalia tai, kas, to, kas yra siūloma. Na ir komisija bandė pasiekti pusiausviros šiame pasiūlyme, taip pat yra sustiprinti skaidrumą. ir pasirūpinti, kad ES bendrovės nesusidurtų su konkurenciniais sunkumais. Tačiau kalba eina apie tam tikrą jautrią informaciją ir tokiu būdu ES bendrovėms gali kilti pavojus dėl na, konkurencijos. Joms sunku bus atsilaikyti. Taip pat e, kitos šalys tokių svarbių žingsnių tikrai ne, nežengs, tokių, kuriuos siūlome mes. Čia kalbu ir apie Azijos šalis, bet ne tik, nes ir JAV dar neprieėmė gyvendinimo priemonių, priemus, priemus Dot Frank įstatymą. Uh, Taigi čia gali kilti pavojus, kad bus taikomi labai skirtingi atsiskaitimo planai, atsiskaitimo sistemos ir dėl to bendrovėms teks renkti visiškai skirtingas ataskaitas toms, kurios yra kotiruojamos. Todėl komisijai būtų primtinesnis toks požiūris, kai ateityje būtų taikomas abipusio pripažinimo uh, elementas tarptautinių lygmenių ir gal per vidutinę trukmę, vidutinės trukmės laikotarpėje būtų pravartu sukurti bendrus tokius standartus. O dabar, jeigu mes taikysime kur kas griežtesnius reikalavimus ES bendrovėms, nėra taikoma kitoms bendrovėms, tuomet tai neduos jokių pozityvių rezultatų. Na ir dar vienas dalykas, kuris yra aptariamas nuomonėje, tai yra materialumo riba pranešėjas teigia, kad vyriausybei, vyriausybių lygmenį turi būti išsiaiškinta, kas yra e, kas yra tas e, svarbumo, tas svarbumo riba. Tačiau pasiūlymo tikslas juk yra sustiprinti skaidrumą ir tuo mes to nepasieksime. Tai gali turėti įtakos didelėms korporacijoms, bet kažin ar tai bus naudinga neturtingoms valstybėms ir jų įmonėms. Taigi mes vertiname situaciją iš trečiųjų šalių perspektyvos. Norime, kad bendrovės teiktų kuo galima daugiau informacijos apie tai, kokie ką sumokėjo toms trečiosiam šalims, kad pilietinės visuomenės galėtų a, suprasti, kaip buvo, kiek buvo sumokėta ir kaip buvo tie pinigai panaudoti. Taip pat e, mes manome, kad reikalingas to, tos, to mokėjimo sumos viršutinės e, nustatymas ir kiek, kokios sumos turėtų būti atskleidžiamos nes jeigu nebus nustatomas toksai um, tokios ribos, tuomet e, tai nepasitarnaus skaidrumo tikslui. Taip pat išlygos yra numatytos nedidelės, e, jeigu, pavyzdžiui, gali kilti pavojus bendrovės darbuotojams, e, gali jiems būti iškeliamos baudžiamosios bylos, tarkim, ir panašiai, tai tikrai komisija nenori čia baltosios kortelės duoti trečių šalių dikta, diktatoriškoms vyriausybėms, kurios galbūt prisidengdamos tokiais teisės aktais užkirstų kelią skaidrumui. Esmė juk yra visiškai kitokia, kad nekiltų pavojus įmonių darbuotojams. Na ir vėlgi gali atsirasti kitų galimybių, jeigu per peržiūrą būtų numatomi kokie tai kiti straipsniai. Jeigu, tarkim, trečiosios šalis nesimtų atitinkamų veiksmų, įgyvendinant tuos teisės aktus, bet galbūt vėlesnėse diskusijose galėtumėme apie tai pamastyti, kol kas tai nelabai manoma. Ačiū. Dėkoju, ponia Saifi. Jeigu leisite, pirmininkė, aš pasisakysiu po pono Šolts, nes jis ką tik atvyko, aš esu šešėlinė pranešėja. Thank you, Mr. Chair. Uh, unfortunately, we have just changed the, the, the agenda, so uh, I was pre to prepare, prepared to be. Dėkui, pirmininkė. Uh, šiek tiek galvojau, kad pasikeitė darbo atvarkė, buvau kitame posėdėje, galvojau, kad rytoj ryte svarstysime mano klausimus. Ir komisija jau pasisakė, aš neišgirdau komisijos atstovės, bet dėkuoju, kad man susikite galimybę paminėti keletą dalykų. Norėčiau aiškiai pasakyti, kad pagrindinis komitetas šiuo klausimu ketina laikytis užsienio reikalų komiteto posėdžių. Atsiprašau, sako kalbėtojas, dabar kita direktyva yra aptarinėjama, pasirodo. Taip, 18 ir 19 punktai, tai yra jūri komitetas, teisės reikalų komitetas, pagrindinis komitetas. Mes bandome laikytis užsienio reikalų komiteto nuomonės, kurie atsispindi mano nuomonėje. Bandome e, spręsti e, apriepties klausimą, jį išplėsti nesilaikyti komisijos pasiūlymo, nes aš suprantu, kad komisija bando prisiderinti prie tarybos pozicijos. Aš bandysiu e, išlaikyti skirtingus komitetus Europos parlamento tarsi viename lygmenyje, užsienio reikalų komitetą, vystymosi komitetą, kurie bando e, praplėsti aprieptys. Mes turime e, susitarti dėl skaidrumo. Tai yra susiję ne tik tai su e, pramonės atitinkamomis sritimis, bet ir su sritimis e, žemės ūkių, e, miškų pramonė ir taip toliau, kur bandome mes įdėkti daugiau aiškumo tam, kad užsitikrintume daugiau skaidrumo. Norėčiau pakviesti kitus šešėlinius pranešėjus pristatyti savo nuomonę, mes galėtume spręsti e, kaip mes galėtume spręsti šios klausimus, reikia sutarti, nematau, kad būtų kitų šešėlinių pranešėjų, bet turbūt galėtume dirbti pagal uh, pirminį grafiką, kurį nustatė Teisės reikalų komitetas ir galėsime balsuoti per birželio posėdį. Dabar ponė Saifi. Dėkuoju, ponas pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Šolcui ir komisijos atstoviai už pasisakymus, už paaiškinimus e, klausimų, kuris yra labai techniškas. Aš e, noriu pasakyti, kad mes pirmiausiai turime galvoti apie daugiau skaidrumą, ar tai bus naudinga visiems. Ir du pasiūlymai yra labai pažangus šioje srityje. Kalbu apie modalumą ir taip pat 2409 direktyvos keitimus. E, manau, kad e, pakeitimai gali būti labai naudingi ir E, reikia tikėtis, kad visi komitetai, su kuriomis e, konsultuojamasi, e, bus, bus pasiekta bendra nuomonė su tais komitetais. Aš pateiksiu savo pakeitimus dėl kelių dalykų. Norėčiau su pranešėjo apie tai pakalbėti. Pavyzdžiui, ar reikėtų plėsti e, atskaitomybės reikalavimus visoms pramonėms e, šakoms? Nemanau, kad iš karto tą reikėtų daryti. Mano nuomonė, reikėtų pirmiausia pasižiūrėti, kad e, kaip direktyvos įgyvendamos miškininkystės statybų sektoriuje ir Paskui galvota, ar nereikėtų tų pačių reikalavimų taikyti kitiems sektoriams. Šiek tiek skeptiškai esu nusiteikusi dėl pasiūlymų numatyti išimtis bendrovėms, e, kalbu apie antrąjį pakeitimą. Aš bijau, kad kai kurios bendrovės paprasčiausiai pamirš apie savo įsipareigojimus. Mes turėtume taikyti bendrus reikalavimus. Ir E, būtent tiek norėjau pasakyti ponui Šolts. Tai buvo keletas minčių. Grįžtų prie pranešėjo. Ar turite kokį nors e, pastabų kolegės e, pasiūlymams ar komisijos? Ar reikėtų iš tikrųjų plėsti atskaitomybės reikalavimus? Ką galėtumėte pasakyti? Dėkui pirmininkė. Išklausiau pastebėjimų du aspektai. Atsakau į kolegiją Saifiai. Taip, turime galvoti, kaip taikysime programas atskiroms šalims. Bet taip pat norėčiau pasakyti, kad dar kartą turėtume uh, pakalbėti. Neband... Neturėtume pradžioje labai plėstis ir su kitais komitetais taip pat e, reikėtų aptarti šį klausimą. E, Bendra reikia atvirtinti Europos parlamento požiūrį į skaidrumo klausimą. Ir mes taip pat turėtume galvoti apie valstybių narių realiuosius interesus ir komisijos interesus, nes e, egzistuoja skirtingos pozicijos, kaip kad suprantu, ir e, gali atsirasti galimybė e, užtikrinti daugiau skaidrumo e, tarpusavėje bendradarbiaujant ir rengiant e, struktūras, e, pirmiausia susijusias su didesnėmis įmonėmis, paskui galėtume e, galvoti apie smulkės, vidutinės įmonės ir įtraukti jas ateityje į direktyvą. Bet turėtume turėti galimybę detaliau aptarti šios klausimus su šešėliniais pranešėjais. Dėkoju. Diskusija baigta šiuo klausimu. E, Birželio 1, 12 valanda, terminas pateikti pakeitimus abiems nuomonėms. Ir e, posėdis baigtas. Dar suprantu, kad lyg kažkas nori pasakyti. liktai norėjo kažkas padaryti pranešimą, bet trūksta klausytojų, tai gal tai atidėkime rytoj, susirinksime devintą ir tęsime darbą. It is no point of doing it now when there's nobody.